Dear colleagues, ladies and gentlemen, we will start in one minute. Kolegos e, ir svečiai, mes pradėsime darbą po minutėlės. Prašau atsisėsti savo vietas. ogłaszam wznowienie posiedzenia